Ja, Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Mėly kolegos, sėskite į vietas. Wir haben gestern beschlossen, dass Vakar mes nusprendėme šiek tiek pakeisti darbo tvarkės klausimų tvarką. Visų pirma, aptarsime buvusi 15 klausimą. Tai yra ataskaita apie uh, kosmetikos ryties bandymų su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimo, įteisinimo ir teisinio pripažinimo. Tai yra ataskaita apie 2009 metus, komisija pateiks paaiškinimų. Na, o paskui aptarsime 16 darbo tvarkės klausimą. Tai yra Margretės Auken klausimas žodžiu dėl vėlavimo persvarstyti prioritetinių medžiagų vandenyje sąrašą. Na, o nuo 10 val. 40 min. lygiai, be 20.11 Pereisime prie 10, 11, 12 ir 13 darbo atvarkės klausimų vyks balsavimas. Taigi dabar pradėkime nuo 15 darbo atvarkės klausimą. Ir iš karto suteiksiu žodį komisijai. Komisijon ist noch Komisijos atstovas jau atvyko. Tiksliau atstovė, pane Mino. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, lady. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Pristatysiu Jums paskutinę mūsų paskelbtą ataskaitą dėl e, kosmetikos ryties bandymų su gyvūnais. Kaip žinote, kosmetikos e, produktų direktyva numato bandymų su gyvūnais laipsninį atsisakymą. Šis draudimas galioja nuo 2004 rugsėjo mėnesio. Negalima baigti baigtinių, at, baigtinių produktų išbandyti su gyvūnais, o ingredientų negalima išbandyti su gyvūnais nuo 2009. Taip pat draudžiama tiekti į rinką gaminius, kurie buvo sukurti e, atliekant bandymus su gyvūnais ir raginama pasirinkti kitus alternatyvius bandymo metodus, taip pat numatyta data. Direktyva įpareigoja komisiją stebėti, kaip, įgyvent, kaip laikomasi terminų, atsisakant bandymų su gyvūnais bei uh, pristatyti parlamentui ir tarybai metinės ataskaitas. Direktyvoje, direktyvoje akcentuojama, kad pasirenkant alternatyvas bandymams su gyvūnais reikia lai, lai, nepamiršti, kad, da, kad terminas yra 2013. Ir komisija rengiasi informuoti Europos parlamentą bei tarybą šiuo klausimu ir pateikti atitinkamą teisės akto pasiūlymą. Tai komisija tyria, kaip, kokie alternatyvūs metodai pasirenkami. Ir tokią ataskaitą pristatė tarybai ir parlamentui 2011 rugsėjo mėnesį. Tos ataskaitos tikslas yra dvigubas. Tai yra mm, kasmetinė ataskaita, kurią komisija privalo teikti pagal direktyvą. Kita vertus, toje ataskaitoje sutikiama informacija parlamentui ir tarybai apie tai, kad visiškas bandymų su gyvūnais atsisakymas 2013 nebus įgyven, bus įgyventas tik tai 2013 kovo mėnesį. Komisijos ataskaitoje nedetalizuojama, kaip komisija užpildys tą spragą, kuomet bus visiškai atsisakyta bandymų su gyvūnais. Aš prie, tai, aš prie to dar grįšiu. Nežiūrint į tai, kad alternatyvų nėra, ataskaitos e, turinys yra pozityvus, vertinant, kaip viskas keitėsi nuo 2003, kuomet buvo parengtos dabar galiojančios nuostatos. Bandymo su gyv... su gyvūn... Bandymai su gyvūnais. Uh, E, kosmetikos srityje ES jau yra praeities dalykas. Vis mažiau gyvūnų e, naudojama bandymas, bandymams, nes 2009-aisiais buvo užregistruoti 344 gyvūnai prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Pasiekta pažangos tarptautinėme bendradarbiavime nes šioje srityje ES įgauna vis didesnę reputaciją, pasirinkdama alternatyvius metodus, e, taip pat skatindama savo partnerius taip elgtis, vadovaujantis tarptautinių reglamentų dėl kosmetikos produkcijos. Dabartinėje ataskaitoje taip pat atskleidžiama, kad e, skiriama daug lėšų moksliniams tyrimams. E, visas finansavimas, kurį komisija skyrė nuo 2007 iki 2011 sudaro 240 milijonų eurų, iš jų 198 milijonai eurų, eurų buvo skirti ES Framework ir LIFE programoms ir 42 milijonai alternatyvioms programoms. Kosmetikos pramonė vaidina svarbu vaidmenį ir prisideda prie visų šių pastangų, vykdo savo mokslinius tyrimus ir prisideda finansiniais indėliais. Pavyzdžiui, skiria, pramonės skiria 25 milijonus eurų bendriems projektams pagal septintąją pagrindų programą. Kalbant apie alternatyvių metodų įvairovę e, ir 2009 e, terminą kalbant apie kosmetinių produktų saugą, pakaitiniai metodai yra jau parengti penkiems atvejams. Taip pat e, tobulinami m, kai, kai kurių produktų aspektų tyrimo metodai, pavyzdžiui, akių erzinimo, taip pat gaminių toksiška, galimo toksiškumo tikrinimas kalbant apie 2009 terminą, nežiūrint e, pasiektos pažangos ir patvirtintų alternatyvių metodų, trys, try, triems e, e, kriterijams įvertinti alternatyvus metodai nepati, neparengti. Komisija supranta, kaip svarbu yra sukurti alternatyvius metodus iki 2013. -ųjų rengdami ata, ataskaita, kurią svarstome šiandien, rėmėmės ne tik tai viduje sukaupta patirtimi, bet taip pat pasitelkėme ir e, kitų specialistų e, indėlį pramonės, neversybinio organizacijų, suinteresuotų e, organizacijų atstovų, taip pat e, vartotojų saugos organizacijos buvo paragintos dalyvauti akcijose. Ekspertai, vadovaujant Europos alternatyvių metodų e, autorizavimo centrui, e, nagrinėjo alternatyvių metodų galimybės ir perspektyvas. Komisija surengė viešasias konsultacijas 2010-aisiais, remdamasi ekspertų parengta, e, parengtų proje, ataskaitos projektu tame, toje ataskaitoje raginama remti, renktis alternatyvius e, metodus, kurie neapimtų bandymus su gyvūnais. Totalesnė informacija apie tai yra prieinama Europos komisijos svetainėje. Padarytos išvados apie alternatyvių metodų prieinamumą nėra daug žadančios. Komet buvo patvirtintos mūsų aptariamas nuostatos, mes supratome, kad mūsų laukia labai sudėtinga užduotis ir daug iššūkių. Būtent todėl komisijai buvo patikėta užduotis įvertinti situaciją ir ją stebėti iki 2013. Taip pat pastarųjų kelių metų ataskaitos šią, ataskaitos šią temą komisija daug kartų akcentavo, kad sunku E, surasti alternatyvius metodus kai kurių kriterijų įvertinimui. Ir praėjusiu metu pabaigoje komisija atliko e, situacijos poveikio vertinimą, domėjosi gyvūnų sauga, taip pat tyrė, kokie kosmetikos produktai yra siūlomi ES erdvėje ir taip pat domėjosi situaciją socialinėme ir ekonominėme kontekste akivaizdu, kad draudimas tiekti į rinką kai kurius produktus, nesant, naujų, nesant alternatyvių metodų, sukels tam tikrų sunkumų, bus sudėtinga uh, pagristi dabar naudojamų kai kurių ingredientų tolesnį naudojimą. Ir kol kas dar neprimtas sprendimas, kaip komisija spręs šią situaciją. Kaip žinote, komisija palaiko tiesioginius ryšius su daugeliu suinteresuotų organizacijų atstovų šiais klausimais. Šalia tų scenarijų, kuriuos svarstėme nuo pat pradžių, tai yra ar, lai, svarstėme, ar nekeisti datos termino, dabar svarstome, ar nereiktų atsižvelgti kai kuriuos kitus svarbius aspektus. Vienas iš jų yra tai, kad nereikėtų keisti terminų, bet tiesiog suteikti išlygas atskirais atvejais, leisti tiekti rinką kai kuriuos ingredientus e, labai griežtomis kontroliuojamomis aplinkybėmis. Turime toliau stiprinti tyrimus, mokslinius tyrimus atliekamus privačiame ir viešajame sektoriuje, taip pat tarp bendradarbiavimą ir e, panašias, panašių nuostatų taikymą tarptautiniu mastu. E, tikimės, kad e, šie pasiūlymai dėl šių nuostatų bus, žmonėms bus pasiūlyta naujų kokybiškų produktų, taip pat taikant ir reikalingas išlygas. Taikomas dvišalis požiūris laiko, e, data, terminas nekeičiamas ir teikiamos paskaitos investuoti į mokslinius tyrimus. Taip pat e, užtikrinant, kad ES toliau e, dalyvautų svarbiuose bandymuose ir tyrimuose kosmetikos rytyje. Labai ačiū komisijai. Matau, kad yra norinčių pasisakyti. Mes sulaukėme vizito iš Berlyno. Dagmar Roth-Berend e, lankytojų grupė atvyko į mūsų e, komiteto posėdį. Sveikiname jūs atvykus pas mus. Europat TV atstovai taip pat yra. Na ir iš karto sutiksiu žodį poniai e, Dagmarot Perent, ji buvo pranešėja šiuo klausimu, o paskui suteiksiu koleg žodį kolegijai Žoržan Ceciliu Romano. My, my Dėkuoju Jums. Aš kalbėsiu angliškai, ta, ta, aš suprantu, kad galėčiau kalbėti ir vokiškai, mane puikiai išmerstų ir gal vertėjai ir pagėdautų, kad aš kalbėčiau gimtąją kalbą. Tačiau tam, kad e, mes galėtume bendrauti betarpiškai su ponia e, Legrenie, aš kalbėsiu angliškai. Bet, e, gerbėmiai svečiai iš Berlyno, nebejokite, kad mes dažnai kalbame ir vokiškai. Taip, dėkuoju, ponė pirminkė. Iš tikrųjų, jau 17 metų, galime sakyti, aš esu atsakinga už šios klausimus. Ir man labai įdomu būtų sužinoti, ko komisija tikisi iš mūsų. Taip, iš tikrųjų, nu, e, nustatytas yra terminas iki kovo 2013 metų kovo mėnesio. Akivaizdu, kad mes nesugebėsime visko pasiekti iki šio termino. Taigi, ką mums daryti? Mes negalime sakyti, kad e, negalima vartoti dantų pastos, kur, kurią gaminant, pažiūrėjau, buvo atlie, atlikti bandymai su gyvūnais. Ir jūs ko gero manote, kad mes pasakysime, a, iš tikrųjų, klausimas labai sudėtingas. Kągi daryti? Taip, iš tikrųjų, klausimas sudėtingas ir galima, a, mums reikėjo imtis veiksmų, aktyvesnių veiksmų praeitėje. Gal reikėjo anksčiau pagalvoti apie tai, ką turėjome daryti Ir gal reikia kreiptis ir į mokslininkus, nes visuomet gerbiu tuos, kurie turi daugiau mokslinių žinių nei aš. Aš nenorėčiau padaryti įspūdžio, kad aš susitaikysiu su tuo, kad teisės aktai bus susilpninti. Ne, jie turi būti labai e, griežti ir jų reikia griežtai laikytis. Ponius Legrenie norėčiau paklausti. Štai ko. Jei mes išsiaiškinsime, kad negalima lygus medžiagų pakeisti iki 2013 metų kovo mėnesio, ar mes galėtume tuomet teikti, kad mums reikia tų nepakeistų medžiagų būtinai? Taigi aš pirmiausia jūsų paklausčiau. Paprašyčiau, kad jūs atskirtumėt tuos produktus, kuriuos gaminant galima būtų apseiti be nepakeičiamų medžiagų. Ir antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai koks. Po to, kai jūs atskirsite e, šios produktus, tuomet gal jūs galėtumėt padaryti štai ką. Jūs, pavyzdžiui, sakėte, kad bus taikomos išimtis, kurios bus e, nagrinėjamos e, dėl kiekvieno atskiro produkto. Uh, ar mes kalbame čia apie tai, kad etikos ir mokslininkų komitetas turės patikrinti, ar iš tikrųjų tas produktas yra labai reikalingas mūsų visuomeniai. Nes e, jei to nebūtų padaryta, tai susilpnintų galiojančias normas. Taigi, kaip jūs mu, uh, e, užtikrinsite, jog nebūtų uh, E, surandama dar papildomų spragų. Dar penki kolegos norėtų pasisakyti. Aš truputį neapsižiūrėjau, nepasakiau e, kolegijai Dagmarot Berent kalbėti trumpiau, tam, kad dar spėtumėm iki balsavimo aptarti ir Magretės Auken klausimą. Taigi prašau kalbėti trumpai. Uh, Juk iš tikrųjų prieš balsavimą, kuris prasidės 10.40, dar norime aptarti ir kitą darbo atvarkės klausimą. Taigi dabar žodis kolegiai Cecil Romana Jordan, paskui Chris Davis, o paskui pane Grostet. Hvala, hvala za besedo. Um, stanje, kot ga trenutno vidim, je, da ima. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, situacija yra tokia, kokią mes turime. Mes turime direktyvą, pagal kurią reikia uždrausti bandymus jau gyvūnais iki 2013 metų. Antra vertus, turime nemažai ekspertų ir Europos komisija, kurie teigia, jog negalima pakeisti visų bandymų su gyvūnais e, kitomis, e, e, kitais alternatyviais tyrimų metodais. Taigi viena vertus turime gerus ketinimus ir antra vertus turime atsižvelgti į esamą situaciją. Taigi 2013 metai yra terminas. Jei mes e, nesilaik, nesilaikysime draudimo e, e, importuoti produktų, kurie buvo pagaminti naudojant eksperimentus su gyvūnais, tuomet aš manau, mes šiek tiek susilpninsime galiojančias normas. Gal tai ir nepakenks labai ženkliai vartotojų apsaugai, bet normas sumažins. Dar vienas dalykas, kuris mane neramina, yra mūsų įmonių konkurencingumas. Tarp šių įmonių yra nemažai mažų vidutinių įmonių ir mes dabar, kaip žinia, išgyvename krizę. Taigi, kaip tokie mūsų veiksmai paveiks visas šias įmonės? Aš manau, kad išimtis bus reikalingos nes situacija iš ties yra praktiškai be išeities. Bet, ponė pirmininkė, moksliniams tyrimams reikia skirti daugiau pinigų. Jau ir taip labai daug investuota į bandymus surasti alternatyvas, kuriomis galima būtų pakeisti eksperimentus su gyvūnais. Davis, Labai ačiū. Toliau Kris Deivis. I... Ačiū pirmininkė ir aš e, džiaugiuosi, kad komisija pas mus atvyko ir mes visi galime pasveikinti ir komisiją, ir save, ir nevyriausybės organizacijas, ir e, kosmetikos verslą, dėl to, kad per pastarį dešimtmetį daug buvo padaryta pažangos. Mane taip pat e, džiugina tai, kad komisija pateikė konkrečių pasiūlymų, dėl kurių apsispręsti mums nebus lengva. Aš suprantu, kokie, kokios yra dabartinės aplinkybės. Bet prieš dešimtmetį kai kas iš mūsų aiškiai pasakė, kad mes nenorime, kad būtų kankinami gyvūnai tam, kad būtų parengti e, ir pagaminti nauji kosmetikos produktai, kurie e, te tarnauja tik tai žmogiškai tuštybei garbinti. Ne vienas produktas, kuris jau dabar yra rinkoje, iš jos nebus išimtas. Tačiau aš norėčiau sužinoti, ar komisija išnagrinėjo nevyriausybinio organizacijų pasiūlymus. Nes šios organizacijos kalbė, pažiūrėjau, apie tai, kad kai kurie bandymai, kurių neįmanoma pakeisti, gal ir nėra apskritai reikalingi. Ir aš norėčiau sužinoti, kokie būtų komisijos argumentai šiuo klausimu. Ir ar pramonė nukentėtų, verslas nukentėtų, jeigu mes griežtai reikalautume, kad būtų laikomasi galiojančių normų. Be abejo, galima būtų labai daug kalbėti apie e, šimtus ar tūkstančius e, darbo vietų, kurias galėtume prarasti. Bet gal šitų taip ir, ir nesitiktų. Bet o komisija pasakė, kad išimtis bus taikomos tik tai po nuodugnios analizės kuri parodytų, jog tas produktas prideda, sukuria e, tikrą pridėtinę vertę. Kaip jūs nusitysite tokią vertę? Kosi. Ačiū toliau, pane Grostet. Ačiū. Kalbame apie, kalbame temą, kurią esame svarstę daug kartų. Uh, sakyčiau, kad kosmetikos pramonė yra viena novotariškiausių Europoje ir yra pasaulinė lyderė savo srityje. E, Jis sukuria daug darbo vietų, kokybiškų darbo vietų, e, vykdo partnerystės mokslinių tyrimų srityje. Ir tai kalbame ir apie didelės įmonės, ir apie mažas ir vidutinės įmonės. Ši pramonės rytis yra priešakinėse mokslinių tyrimų linijose ir iš tikrųjų atsisakoma bandymų su gyvūnais padaryta milžiniška pažanga, iš tikrųjų taip ir yra. Ir e, kosmetikos pramonė parengė daugybę metodų, kurie yra vertingi ir naudingi ir kitoms pramonės sritims. Draudimas atlikti bandymus su gyvūnais siekiant išsiaiškinti galimą gaminių toksiškumą, reiškia, kad tikriausiai bus rasti aktualūs alternatyvūs metodai. Tačiau kai kur iškyla sunkumų, nes draudimas griežtai įsigalioja nuo 2013 kovo mėnesio ir galima kelti daug klausimų ir svarsyti, ką darysime. Ar tie gaminiai, netgi jeigu jie bus veiksmingi, bus uždrausti, turiu klausimą komisijai. Ar komisija domėjasi, koks, kokį poveikį šis draudimas padarys darbo vietų skaičiui, taip pat moksliniams, tyri, moksliniams tyrimams ir taip pat kiek gyvūnų kiekvienais metais iš, išgelbstima šio draudimo dėka? Danach der Kollege Andrea Sanoni. Ponas Grosė, paskui Andrėja Dženoni. Ačiū. Tai tikrai opus klausimas, todėl svarbu jį e, labai atidžiai nagrinėti ir tai suteikti laiko komisijai. Komisija mums nepateikė konkretaus požiūrio, nes nepateikė atskiros konkrečios nuomonės mums. Mes norime konkrečių įsipareigojimų. Mes nepalaikome siūlymo keisti terminą, nukelti jį. E, Tačiau norime garantijų iš komisijos, norime būti tikri, kad nebebus galima atlikti bandymus su gyvūnais. Komisija taip pat turi įsipareigoti uždrausti tiekti į rinką ir importuoti iš trečiųjų šalių e, tokius kosmetikos gaminius, kurie buvo sukurti iš dalies pasitelkiant bandymus su gyvūnais. Ir komisija turi papasakoti mums, kaip ji rengėsi kontroliuoti ir užtikrinti, kad gaminiai pasiekantis mus iš trečiųjų šalių nėra pagaminti iš ingredientų, kurie buvo uh, sukurti atliekant bandymus su gyvūnais. Taip, reikia užbaig, uždrausti bandymus su gyvūnais plėtojant kosmetikos produktus, tačiau taip pat reikia užsikrinti labai griežtą kontrolę. Ačiū, ponė Canoni. Dabar ponas Canoni. Europos Sąjunga įsipareigojo, davė pažadą savo piliečiams E, turiu omeny draudimą atlikti bandymus su gyvūnais, e, kuriant kosmetikos gaminius. Manau, kad šio pažado privalome laikytis. Turiu klausimą komisijai. Ką turite omeny, kai sakote, kad nenorite to termino keisti, bet kad rengėtės nagrinėti kiekvieną individualų atvejį atskirai? Kokią kontrolės ir patikrų sistemą rengėtės įdėkti? Ar egzistuoja kažkokia Europos institucija, kuri yra įgaliota imtis tokių užduočių. Labai sunku užtikrinti, kad direktyva būtų praktiškai gyvendinama. Todėl nemanau, kad termino keitimas būtų geras dalykas. Manau, turime laikytis tos 2013 kovo 11 datos. Merci, monsieur le président. <clears throat> Chers collègues, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš kaip ir jūs taip pat norėčiau, kad būtų uždrausti eksperimentai su gyvūnais, e, e, kurie yra reikalingi gaminant kosmetinės e, prekes. Tačiau nebe, to siekti bet kokią kainą negalima. Aš norėčiau šį kalbėti, kad svarbu yra ne vien apsaugoti vartotojus. Jei eksperimentai bus uždrausti, negalime teikti, kad e, dėl to nukentės e, tyrimo kokybė, nors kai kuriais atvejais gali sumažėti, tai ir todėl gali kilti grėsmė vartotojams. Mūsų vyriausybių ir valstybių vadovai siūlo dabar augimo atkūrimo planą, pagal kurį siekime yra kurti papildomas darbo vietas. Ir šios vietos būtų labai svarbios. Todėl be abejo eksperimentus su gyvūnais reikia uždrausti, tačiau, kaip minėjau, e, to siekti bet kokią kainą negalima. E, Pone Grostet e, paminėjo konkrečius skaičius ir jie aiškiai rodo, kad mums reikia be abejo alternatyvų, tačiau mes turime nepamiršti, jog e, kosmetikos gamintojai labai gali labai paprastai perkelti savo gamybą kitur ir todėl mes prarasime darbo vietas, o jos e, yra labai svarbios dabartinėmis aplinkybėmis. Ir būtų gerai, jeigu mes neskatintume kosmetikos bendrovių kelti savo gamybą kitur. Dėkuoju. Et øh, spørgsmål til kommissionen, og så en kommentar til, til debatten her. Spørgsmålet til kommissionen. Dėkuoju, panė pirmininkė dėkoju ir komisijos atstovai. Pirmiausia, norėčiau paklausti komisijos, ar jūs turite skaičių, kurie parodytų, kiek eksperimentų mes galėtume panaikinti, e, kiek, e, kokiam skaičiu eksperimentų galėtume e, užkirsti kelią ir ar šie eksperimentai yra, sukelia gyvūnams ypatingą skausmą. Ir kiek kainuos mums šio dokumento įgyvendinimas. Buvo jau kalbėta apie tai, kad e, šis dokumentas yra labai svarbus, e, tačiau e, ir, ne, ir nepamirškime, kad mes negalime iš naujo pradėti dėrybų. Ir aš pritariu Kris Deivis šiuo klausimu. Mums turi rūpėti vartotojų apsauga ir mes ir siekime ją sustiprinti. Ir turime dabar pagalvoti, kiek iš tikrųjų gyvūnai kenčia dėl tų eksperimentų, kurie vis dar yra atliekami. Ir kaip galima būtų paskatinti visus taikyti alternatyvius metodus, kai jie yra prieinami. Aš suprantu, kad kartais labai sunku yra teisiškai pripažinti šiuos metodus. Aš vadovauju e, gyvūnų gerovės e, tarp parlamentiniai grupiai ir mūsų grupė labai rūpia gyvūnų gerovė ir aš manau, kad mes negalime da, e, spręsti savo problemų da, gyvūnų sąskaitą. Kalbame apie e, kos, milijardų eurų vertės kosmetikos produktų pasiūlą. E, mes ne, mums nebereikia jų daugiau. Ir e, žmonės tikrai džiaugiasi tuo, kad e, uždrausdami bandymai su gyvūnais, o dabar bandoma visą tai keisti. Ne ačiū jokių išimčių, jokių terminų keitimo, e, jokių bandymų su gyvūnais. Žinia paprastai reiškia ir nereikia jos keisti. Ačiū. Na ir galiausiai suteikiu žodį Dagmar Rodbern. 29 sekundės. Ačiū. Tikrai labai išmintingas, išmintinga formuluotė. Vėl kreipiuosi į Sabiną. Iš komisijos noriu pasakyti vieną dalyką. <clears throat> Jei norime laikytis terminų, tai turime tai ir daryti. Niekur nenuisime, jeigu tą terminą pakeisime draudžiamos, pavyzdžiui, e, draudžiama tiekti į rinką kiaušinius, kuriuos padeda vištos laikomos mm, bateriniu metodu, tačiau vis dėlto tokių e, kiaušinių rinkoje yra. Taigi, mes kalbame apie tai, kad mes nenorime keisti termino ir ar galite pristatyti galimybės ir perspektyvas ir e, kaip bus su tų terminų laikymuose, ar tikrai bus įgyvendinti tie terminai, ar paskui neteks kreiptis į teismą. Na dabar žodis komisijai, prašau kalbėti labai trumpai, nes mes jau vėluojame ir dar liko aptarti vieną klausimą. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Um, as you can hear... Ačiū, ponė pirmininkė. Sabinė Legranija turėjo e, išėti kitą posėdį. Aš esu iš tikrųjų atsakinga už šį klausimą ir negalėjau ateiti į posėdžio pradžią. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Noriu pasakyti du svarbius dalykus Visų pirma, vertinant šį klausimą, mums svarbiausia užtikrinti vartotojų, kosmetikos gaminių vartotojų saugumą ir saugumo klausimais nedarysime jokių nuolaidų. Ir tai reiškia, kad jeigu nebus pakankamai duomenų, kurių pagrindų galima teikti, kad e, ingredientas yra saugus, nebus leidžiama jo tiekti ir naud... į rinką. E, buvo užduota klausimų apie dabar naudojamų sudėtinių medžiagų saugumą ir jeigu nebus tokių domenų patvirtinančių, kad ingredientas yra saugus, reikės e, gaminius iš rinkos šimti. Tai tiek. Noriu dabar akcentuoti, kad komisija dar nepriemė jokio sprendimo, ką jį darys, remdamasi turimą informaciją. Iš esmės galime rinktis iš kelių galimybių. Visų pirma, uh, laikytis numatyto termino, nieko nekeičiant, nieko netidėliojant. Tuo atveju komisija nieko nedarys, teisės aktas, kaip jau sakyta, e, įsigalioja. Kita galimybė, kuri buvo minėta šiandien, yra termino atidėjimas arba laik, termino laikymasis su tam tikrų išlygų suteikimu. Jeigu bus pasirinkta ši galimybė, komisija turės pateikti pasiūlymą, kuris bus svarstamas taryboje ir paskui parlamente. Uždavėte klausimą ir ar visų gaminių atveju reikalingi tyrimai, e, gal, galutinio uh, uh, produkto tyrimai. Ne, ne visi, ne visais atvejais reikia, reikia tik tai tirti, ar gaminys nė, nėra toksiškas odai. Uh, tačiau ne visais atvejais turime dar mokslininkų patvirtintas išvadas. Išlygų taikymo pagristumas. Jeigu būtų nuspręsta taikyti išlygas, turėsime jas susijęti su įvairiausiomis sąlygomis, reikalavimais ir jos bus prieinamos tik tiems, kuriems iš tikrųjų to reikės. Visų pirma, išlygas bus galima taikyti tik tais atvejais, jeigu naujas ingredientas e, na, užtikrina tikrai didelę pridėtinę vertę. Kai kurie e, konservavimo agentai naudojami gaminiuose, pavyzdžiui, yra stiprus antibakteriniai e, agentai. Jeigu bus siūloma naudoti ingredientą, kuris, pavyzdžiui, mažiau kainuoja, arba, pavyzdžiui, bus pasiūlytas naujos, kitokios spalvos akių šešėlį arba lūpų dažas, reikės pagrysti, kodėl reiktų naudoti, kodėl reiktų leisti šį gaminį. Išlygos turės prašyti arba atskiras gamintojas ar gamintojo asociacija. Jie taip pat turės įrodyti, turės pateikti visą to, tok, toks, kad toksikologinių duomenų jie negalėjo e, gauti naudodamiesi alternatyviais metodais. Jie taip pat turės pristatyti alternatyvas bandymams su gyvūnais. Taip pat tokiais atvejais reikės e, pademonstruoti pasiryžimą e, finansuoti mokslinius tyrimus skirtus alternatyvių metodų ieškojimai. Tačiau mes kol kas dar nesuformulavome galutinės nuomonės šiuo klausimu. Atsakant į klausimą apie tai, ar dabar rinkoje esantiems produktams, kas e, ta situacija ką nors reikš. Jeigu nebus pakankamai duomenų apie produktų saugumą, juos reikės atsimti iš rinkos. Turime šiek tiek duomenų apie poveikį pramoniai, apie galimą poveikį užimtumui šioje srityje, moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Visa tai yra E, analizuojama dabar mūsų rengiamoje poveikio vertinimo studijoje. Ir kai tik turėsime skaičius, iškart perduosime parlamento nariams. Atsakant į klausimą dėl importo iš trečiųjų šalių, kosmetikos produktų importas į ES e, yra galimas tik tada, kai yra pateikiami techniniai duomenys ir reikia užtikrinti tokį pat produktų saugumą kaip ir tų, kurie gaminami ES Ir taip pat valstybėse narėse rinką prižiūrinčios institucijos turi patikrinti, ar, ar duo, patikri duomenys yra neklaidinantis. Toliau atsakau į klausimą apie skaičius apie, ir bandymus su gyvūnais. Praėjusiais savaitės, kalbant apie tai, kiek teisė tai galima buvo atlikti bandymų su gyvūnais, buvo 1500 tokių bandymų atlikta. Kaip suprantu, daugumą tų bandymų buvo atliktas su mažaisiais žinduoliais, e, žiūrkėmis ir kitais mažaisiais žinduoliais. Praeisiais metais buvo atlikta, atlikti 344 testai. Aš pasistengiu atsakyti sparčiai. Labai ačiū komisijai. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas susijęs su vandeniu. Labai trumpai. Tik trim minutėm norėčiau suteikti žodį komisijai. Paskui skirsiu vieną minutę Margaret Auken. Na, o paskui komisija turės galimybę vėl labai trumpai atsakyti klausimą jeigu nesilaikysime šios tvarkos, iš viso nebus įmanoma aptarti šio klausimo. Komisija, prašom. Thank you, uh, Mr. Chairman. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju parlamento nariai už jos pateiktą klausimą. Man yra labai malonu Jums pranešti, kad nuo šiandienos 10 dienos šis pasiūlymas yra oficialiai patvirtintas komisijos. Rengėme šį pasiūlymą gan ilgą laiką, bet jums yra žinoma, kad komisija priima sprendimus visą sudėtimi ir kartais tam, kad suderintume įvairių komisijos narių nuomonę, mums reikia laiko. Bet dabar jau bent jau turime pasiūlymą. Antra klausimo dalis yra, ar kaip nors bus pakeistas iš, es, ar buvo pakeistas iš es, esmės komisijos pasiūlymas, pasiūlymo projektas. Uh, Aš galiu Jums pasakyti, kad ne. Šis pasiūlymas yra teikiamas pagal vandens pagrindų direktyvą, pagal joje nurodytas cheminių medžiagų e, reguliavimo normas. Ši direktyva galioja nuo 2008 metų ir dabar mes ją tiesiog atnaujiname ir e, pridėdami 15 naujų cheminių medžiagų prie galiojančio sąrašo ir nustatydami šių medžiagų maksimalias leistinas normas, kurių valstybės narės turės laikytis. Tai yra keli pesticidai, keli biocidai, kai kurie pramonėje naudojami chemikalai, cheminės medžiagos. Ir taip pat Tame taptų 15 medžiagų yra ir 3 farmacinės vaistinės medžiagos. Toliau klausimai yra apie tai, kokiais duomenimis mes remiamės mes galime pasakyti, kad mes galime stebėti tik tai, kaip vartojamos yra į sąrašą įtrauktos medžiagos. Taigi mes manome, kad sąrašą galėsime nulatos atnaujinti. Jis galios vienerius ar dviejus metus ir tuomet mes galėsime stebėti, kaip yra vartojamos jame esančios medžiagos ir remiantis šios stebėsinos rezultatais galėsime galvoti apie tai, kaip ar reikėtų uh, reglamentuotų jų vartojimą. Tai tie galėjau pasakyti per pusantros minutės, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Labai ačiū komisijai. Dabar viena minutė skiriama Margarita Auken, o paskui Richard Seber irgi viena minutė. Jeg taler dansk, for derfor får jeg en direkte kontakt med øh, kommissionen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir puiku, kad pas mus atvyko komisijos atstovas e, ir uh, džiugu, kad galiu su jumis bendrauti. Aš noriu jums padėkoti, tai, nes mes laukime atsakymo jau be, uh, be maž metus. Ir aš išklausus jūsų atsakymą, norėčiau vis dėlto jūsų paklausti, ar komisija galėtų pabandyti atsižvelgti uh, į e, galimybę atsižvelgti į 16 straipsnio 8 punktą. Aš žinau, kad e, šiuo metu dar yra nemažai spragų ir yra neaiškių dar dalykų, bet būtų gerai, jeigu mes galėtume užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Ir komisija turėtų turėti galimybę įsikišti, įsikišti tuo met, kai būtina yra užtikrinti, kad būtų laikomasi 16 straipsnio 8 punkto nuostatų. Tai yra labai svarbu. Po to, kas įvyko 10-metyje, mes pateikėme nemažai pasiūlymų ir dabar reikėtų kai ką atkurti, kai ką uh, ištaisyti. Ką jūs pasiūlytumėt? Richard Sieber, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad kalbame apie tikrai svarbų darbo tvarkės klausimą. Ir aš manyčiau, kad turėtume, neturėjote leisti kai kuriems kolegoms pasisakyti po du kartus. Man atrodo, mes visi turime vienodas teisės. Jūs iš anksto turėjote uh, e, paskirsyti kalbėjimo laiką, neleisti kai kurioms kolegiams kalbėti po penkias minutės, netgi jeigu ir tikrai jos norėjo daug ką pasakyti. Šis darbo atvarkės klausimas yra svarbus, jis susijęs su komisijos pasiūlymu dėl teisės akto ir taip pat su ataskaita, kuri gali įtakoti teisės aktą. Taigi, pirmininkė, aš norėčiau jūsų paprašyti vienodai elgtis su visais komiteto narys. Iš tikrųjų, pritariu klausimą autoriai, mums trūksta duomenų apie atitinkamas prioritetinės medžiagas. Kaip komisija užtikrins, kad naujos medžiagos bus įtrautos į e, sąrašą? Pavyzdžiui, medikamentų likučiai dažnai kelia rimtų problemų. Galbūt e, komisija galėtų paaiškinti, kaip jie ateityje ketina sudarinėti tokį sąrašą ir kaip jie ateitie ketina rinkti duomenis apie pavojingas medžiagas. Ačiū, Richard Zeiber. Dabar komisija atsakys į abu klausimus. Prašom. Thank you. Uh, well, I think first we have to. Dėkuoju. Aš manau, kad pirmiausia mes turėtume labai aiškiai pasakyti, kad mes visi norėtume, kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas. Ir beje, jūs turėsite uh, padirbėti tam, kad tai, e, šis noras taptų realybę. Kaip jums yra žinoma, požiūris į cheminės medžiagas e, pasikeitė nuo to laiko, kai įsigaliojo bendroji vandens politikos direktyva. Be to mes turime ir ryš, turime biocidų regla, e, reglamentą. Ir visi šie dokumentai nustato nemažai priemonių, kuriomis siekiama yra užtikrinti direktyvoje numatytą standartą. Pagal subsidiarumo principą daug už ką yra atsakingos valstybės narės. Ir jei pažvelgsime, pavyzdžiui, kai kurias e, farmacinės medžiagas, vaistinės medžiagas, apie kurias kalbama yra e, šiame dokumente, pamatysime, ne visi jie e, sukelia problemų, vandens taršos problemų. Tačiau šios medžiagos gali būti labai kengsmingos, kai jos yra naudojamos tankiai apgyvendintose vietose. Dabar, ar e, komisija gali pateikti kokias nors gairias? Mes turime bendrą gyvenimo strategiją, gyvenimo gairias kuriuose kalbame apie tai, kaip, galim, kaip valstybės narės galėtų gyveninti bendrąją vandens politikos direktyvą. Uh, ir mes nuolatos e, bendravome su valstybėmis narėmis e, tam, kad išsiaiškintume, kokiu papildomų garių ir nurodymų e, joms gali reikėti, ypač kaip vaistinių medžiagų klausimais. Ponas Weber minėjo kai kurias tokias vaistinės medžiagas ir mes iš tikrųjų išnagrinėsime, ar šias medžiagas reikėtų stebėti. Uh, Yra numatyta, kas e, ketverius metus rengti šio pasiūlymo peržiūrą. Ir kaip kita, vyks kita peržiūra, tuomet pasinaudojant reaguotais aktais galima bus įtraukti e, jūsų minėtas medžiagas į stebėsinos sąrašą, e, stebimų medžiagų sąrašą vieneriems ar dviems metams ir po to vertinius e, stebėsinos rezultatus galima bus svarstyti, ar reikėtų šias medžiagas įtraukti į prioritetinių medžiagų sąrašą. O kalbėtumas apie, konkrečiau apie farmacinės medžiagas, turiu Jums pasakyti, kad valstybės narės pačios sprendžia, kokias farmacinės medžiagas reikia naudoti, pavyzdžiui, ligoninių dezinfekcijai ar vandens valymui. Ir Šveicarija beje sugebėjo reglamentuoti visas šias medžiagas. Manau, kad jeigu šveicarams pavyko, tai ir mums turėtų pavykti. Sumna. Labai ačiū komisijai už atsakymą. Prašau visų supratingumo dėl to, kad šiek tiek vėluojame. Taigi labai trumpai galime aptarti šį klausimą. Dabar, mėly kolegos, galime pereiti prie balsavimo. Tikiuosi, kad visi atsinešė balsavimo korteles. Kągi, pradėkime darbą nuo dešimto klausimo. Pradėsime balsuoti. Prašom, kas nori pasisakyti. Uh, have... Pone pirmininkė, noriu dėl, kai ką pasakyti dėl posėdžio tvarkos. Pagal 156 darbo tvarkos taisyklių taisyklę pakeitimą galima pristatyti ir paaiškinti ir tą gali padaryti e, pakeitimo autorius ir pagal 196 taisyklė, 156 taisyklė taikoma komitetų posėdžiams. Re, re, dėl reglamento, dėl sieros kiekio atveju aš pasiklausiau, kada svarstysime pakeitimus, nes pakeitimų autoriai turi teisę į tai, kad jų pakeitimai būtų apsvarstyti ir tos teisės pažeidinėti negalima. Taigi, Ar mes aptarėme tos pakeitimus? Ačiū, man atrodo, kad jūs turite pastabų dėl e, kito darbo tvarkės klausimo. Ar jūs norite pasisakyti dėl 88 straipsnio antros dalies, ne, dėl nepritarimo pagal šią straipsnio dalį, ar ne? Tai kai prieisime prie jūsų pakeitimo, tai paprašykite žodžio. Dabar pradėsime balsuoti. Ar visi pasirašė elektroninės korteles, kas už? Die SD hat ein Mitglied zu viel. Socialdemokratų frakcija atstovauja vienu nariu per daug. Die Abstimmung ist. Baigiame balsuoti. 45 ja, 15 nein und 3. 45 už, 15 prieš, 3 susilaikė. Dabar galime eiti prie 13 klausimo, tai yra energijos mokesčiai. So, wir kommen zu Abänderungsantrag Taigi 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmesta, bet patikrinkime elektroniniu būdu. 57 pakeitimas, prašom. Socialdemokratų frakcija atstovauja vienu nariu per daug. Baigiame balsuoti. 15 už 48 prieš, niekas nesusilaikė. Atmesta. Toliau 59 pakeitimas, kas už. Kas prieš? kas susilaiko atmesta. Toliau septintas pakeitimas. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Septintas pakeitimas. Die EVP hat zwei zu viel. EPP dviem balsais per daug. Einer ist noch zu viel. Dar vienu balsu per daug. Baigiame balsuoti. 31 už, 30 prieš. Pritarta. Gerai, kad patikriname. und 61 stimmen dann. 60 ir 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 62, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu, nes neaiškus rezultatas. Elektroninis balsavimas prasideda. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 36 už, 26 prieš, primta. Dann kommen wir zum Consolidated Amendment. Toliau konsoliduotas pakeitimas numeris 2, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. Toliau 71 pakeitimas, kas už. Kas prieš kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 71 pakeitimas. Die Abstimmung. Baigiame balsuoti. 37 už, 26 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vėl turime patikrinti elektroniniu būdu. 63. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 36 už, 26 prieš. Niekas nesusilaikė. Aštuntas A, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šešdešimt penktas ir šešdešimt šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vėlgi turime patikrinti elektroniniu būdu 65 ir 66. Abstimmung ist. Baigiame balsuoti. 31 už, 29 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau 67, kas už, kas prieš kas susilaiko, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 68, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 69 ir 70, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Komdansu. Toliau 11, 24 ir 8b visi kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 72. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Rezultatas neaiškus, patikrinkime. 14 pakeitimas. S und D, ich mag es nicht sagen, 2 zu viel. Socialdemokratų frakcijai frakcija du balsai per daug. Balsavimas baigtas, 39 už, 24 prieš. Toliau 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas konsoliduotas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15 pakeitimą autorius atsijėmė, 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 76. Abstimmung ist. Baigiame balsuoti. 38 už 24 prieš niekas nesusilaikė. Toliau 77 ir 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 79, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Ar patikrinkime elektroniniu būdu? Gerai. 79 pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti 39 už 23 prieš pritarta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Elektroniniu būdu patikrinkime 81 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 35 už, 24 prieš. Taigi pritarta. Toliau 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau. 82 ir 83. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Toliau. 84 ir 85. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 21. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22 ir 86. Tokie patys pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau, 87, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 88. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 90 ir 91. Identiški pakeitimai kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Pritarta. Toliau priedas. Pakeitimas numeris 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 92 ir 93. Identiški pakeitimai balsuosime kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 94. Kas už, kas prieš. Atmesta. 25. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. Toliau preambulė. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Zu 34 dafür. 34 kas už, kas prieš. Kas susilaiko? Patikrinkime elektroninių balsų. Balsuokime dėl 34. Baigiame balsuoti. 32 už, 28 prieš, pritarta. Toliau, 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 36, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad pritarta. Patikrinkime elektroniniu būdu. 36 pakeitimas. Abstimmung geschlossen. Baigiame balsuoti. EPP du balsais per daug. Šešiolika už, keturiasdešimt šeši prieš, akivaizdu, kad atmesta. Trisdešimt septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau. 38. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Nežinau, koks rezultatas, patikrinkime elektroniniu būdu. 38 pakeitimas. Abstimmung ist beendet. Baigiame balsuoti. 34 už, 26 prieš, taigi pritarta. Toliau. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 41 ir 42 identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau. Antras pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Toliau 45 ir 46. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Toliau. 47 ir 48 pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmesta. Toliau 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 49 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 32 už, 31 prieš. Pritarta. Toliau trečias pakeitimas, kas už. Dagegen. Kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 51, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 52, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Patikrinkime elektroniniu būdu. 52. Wahlgang ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 32 už, 30 prieš. Pritarta. Toliau penktas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 53 ir 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas pakeitimas ir 56. Balsuokime iš karto už abu pakeitimus, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Įdomi koalicija, patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi 6 ir 56 pakeitimai. Wahlgang ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 48 už, 15 prieš. Pritarta. Toliau 55 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Taip. Prašom. Um, čia for, uh, for the final vote. Um... Ačiū pirmininkė prieš galutinį balsavimą. Aš tik iš anksto žinau, kad balsavimas bus sudėtingas ir buvau pasirengusi viskam pritarti, net jei pakeitimai, kuriuo praplečiamas komisijos pasiūlymo užmojais e, nebūtų pritarta. Tačiau mums pavyko šiandien sumažinti pradinį komisijos pasiūlymo užmojį. Tačiau manau, kad tas pasiūlymas yra toks svarbus, uh, kad siūlau toliau balsuoti, bet mano frakcijai norėčiau rekomenduoti balsuojant susilaikyti ir visiems, kurie savo šalise kalba apie tai, kad e, reiktų apmokestinti reiktų įvesti taršos mokestį, taip nepamirštų to, tų dalykų balsuojant dabar. Ačiū poniai Van Brent. Na, o dabar galutinis balsavimas dėl viso pranešimo. Baigiame balsuoti, jeigu visi kolegos jau pabalsavo. Taigi balsavimas baigtas. 28 už, 16 prieš, 19 susilaikė. Dabar galime eiti prie kito pranešimo. Das ist jetzt die mündliche Anfrage Green Belt. Iniciatyva Žalioji juosta. Vienas vienintelis balsavimas taip, ne arba susilaikote. Taigi, balsuokime pakeldami ranką, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Jetzt kommen wir zur Roten. Na, dabar galime pereiti prie kelrodžio plano. Tai yra Kris Deivis pranešimas ir Kris Deivis norėtų pasisakyti, prašom. Pirmininkė, prieš balsavimo pradžią prašyčiau frakcijų patikrinti, kiek narių balsuoja. Wir haben Chris Davis bei jeder Abstimmung, die wir Chris Davis, kiekvieną kartą, kai turime balsuoti elektroniniu būdu, galime užtikrinti dalyvavimą. Tiesiog, jeigu nesate tikri dėl, dėl balsavimo rezultato, paprašykite elektroninio balsavimo ir tai užtikrins, kad kiekvienos frakcijos balsų bus tiek, kiek jie priklauso.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 Taigi 17 konsoliduotas pakeitimas apima ir 109 pakeitimą. Balsuokime dėl pirmo kompromiso, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau Trečias kompromisinis pasiūlymas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau konsoliduotas pakeitimas. Numeris 4. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau penktas konsoliduotas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau 17 konsoliduotas pakeitimas. Yra įtrauktas į jį ir 109 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Kas balsuokime. Die SD hat ein Mitglied zu viel. Socialdemokratų vienu balsu per daug. Dabar viskas tvarkoj. Baigiame balsuoti. 34 už 29 prieš, taigi pritarta. Toliau. Kompromisas numeris 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Kompromisas numeris 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau kompromisinis pasiūlymas numeris 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau 12 kompromisas, sako pirmininkas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl konsoliduoto pakeitimo numeris 14. Die Abstimmung ist. Baigiame balsuoti. 30 už, 33 prieš, taigi atmesta. Toliau 15 konsoliduotas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 16 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Gehen wir zu den einzelnen Abänderungsanträgen. Dabar galime pereiti prie atskirų pakeitimų. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dann springen wir zu ITRE 1. Toliau ITRE 1B. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau. 45 pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi 45 pakeitimas, pirmoji dalis. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 31 už, 31 prieš. Taigi atmesta. Antroji dalis. Atleiskite, turiu pasitaisyti, sako pirmininkas. Taigi atkrenta visas pakeitimas. 46, ja. Toliau 46 pakeitimas, vėlgi balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už. Antroji dalis beje taip pat atkrenta. 48, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 48. Baigiame balsuoti. 38 už, 24 prieš, niekas nesusilaikė, pritarta. Toliau 47 pakeitimas, pirmoji dalis kas už. Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Antroji dalis atkrenta. Toliau įtre penki, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu, nes rezultatas ne vienareikšmiškas. Baigiame balsuoti. 61 už 2 prieš. Prašyčiau aiškiau kelti rankas. Toliau 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 53. Pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Tuo pačiu ir antroji dalis, toliau 54 pakeitimas, vėlgi balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už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 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 59 ir 60. Tokie patys pakeitimai. Balsuokime dalimis. Pirmoji dalis, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Norėčiau viską patikrinti elektroniniu būdu. Balsuokime. Wir stimmen ab über 59 und 60. 59 ir 60 pakeitimai, pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. 52 už, 10 prieš. Dar kartą prašau aiškiau kelti rankas, nes tai tikrai labai palengvintų mūsų darbą. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Balsuokime dėl antrosios dalies, kas už, prieš. Baigiame balsuoti. 32 už, 30 prieš, taigi pritarta. Toliau. 34. Vis dėlto ne, sako pirmininkas. Praleidau vieną pakeitimą, tai yra agridu. Vėlgi balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Norėčiau patikrinti elektroniniu būdu, taigi balsuojame dėl agri antro pakeitimo antros dalies. Apšimus. Baigiame balsuoti. 34 už, 29 prieš pritarta. Toliau 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Į 36 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau perikime prie ITRE 4B, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Įtrė 4C, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 72, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku. Balsuokime dėl 72. Baigiame balsuoti. 32 už, 28 prieš. Toliau 73, kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Norėčiau patikrinti. 73 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 31 už 29 prieš. Taigi pritarta. Toliau 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime 76. Apštimus išlos. Baigiame balsuoti. 30 už, 30 prieš, taigi atmesta. 86 kas už, kas prieš, atmesta. 93. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Norite patikrinti? Taip? Gerai. 93. Die Abstimmung. Baigiame balsuoti. 31 už, 30 prieš. Taigi pritarta. 94 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 99 kas už, kas prieš. Vėlgi patikrinkime elektroniniu būdu. 99 pakeitimas. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 30 už, 32 prieš atmesta. Toliau 116, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Chris Davis. What? Amendment 109. It's covered. Okay. 190, 109 e, pakeitimas. Daugiau balsavome. E, Dėl jo nereikia balsuoti, jis buvo įtrauktas į konsoliduotą pakeitimą. Wir gehen jetzt weiter in der Abstimmung zu 100. Toliau 117. Ja, wir können 116 nochmal. Galime dar kartą balsuoti dėl 116 elektroniniu būdu. Prašom. Elektroniš. 116. 116. Baigiame balsuoti. 45 už 8 prieš. Akivaizdu, kad pritarta. Toliau 117, 118, 119, 120, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 121, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmesta. 122, kas už, kas prieš, Norėčiau patikrinti elektroniniu būdu 122 pakeitimas. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 38 už 24 prieš pritarta. 123 pakeitimą atsijėmė autorė, toliau 124 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 125. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 126. Kas už, atkrenta 126. 129. Kas už, kas prieš, mes nepabalsavome, nes beveik niekas nekėlėte rankų. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 129. Baigiame balsuoti. 54 už, 9 prieš. Niekas nesusilaikė dar kartą, prašau kitą kartą aiškiau kelti rankas, nes taip tikrai labai apsunkina mums darbą. 131. Kris Deivis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 132. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 133. Ne. 128. Kas už, kas prieš, nežymi persvara už, taigi pritarta 127 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 134 Davis ir Peter Lyzy. Dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta antroji dalis kas už, kas prieš Pritarta. Norite patikrinti elektroniniu būdu. Taigi 134 ir 135 antroji dalis. Apštimu. Baigiame balsuoti. 37 už 26 prieš. Niekas nesusilaikė. Antroji dalis taip pat primta. 136 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime. 136. Baigiame balsuoti. 32 už, 30 prieš. Sveikiname Kristais. 137 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 138 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 139, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 140, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 141, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 142, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi, 142. Baigiame balsuoti. 38 už, 25 prieš. Taigi pritarta. Toliau 153, kas už, prieš atmesta. Toliau 145, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 146, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. 146. Baigiame balsuoti. 32 už, 31 prieš. Pritarta. Šimtas keturiasdešimt septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šimtas keturiasdešimt aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šimtas keturiasdešimt devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, at... pritarta. 150 kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 151. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 152. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 153. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 154. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta Pritarta. Toliau įtre. 20a. Dėl jo nebalsuojame, bet balsuokime dėl įtre 20b. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 155. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 156, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 157, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Galime patikrinti elektroniniu būdu 157. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 33 už, 28 prieš. Taigi pritarta. 158. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko atmesta. 159 ir 160. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta. 161. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 162 dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Sakyčiau, kad pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Pritarta ir antrai daliai. Bet galime patikrinti elektroniniu būdu antroji dalis. 162 pakeitimas. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 34 už, 30 prieš. Taigi pritarta antrai daliai. Toliau 163. Dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Dar kartą prašau pakelti rankas, kas už. 163 pirmą dalį, kas prieš kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Įtre 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 164, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 165, kas už, kas prieš, Neaišku. Dar kartą pakelkite rankas, kas už 165. Kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime 165. Apštimumas. Baigiame balsuoti. 38 už, 25 prieš, taigi pritarta. Įtre 8 dėl jo nebalsuojame, nebalsuosime ir dėl 166. Taip pat nebalsuosime ir dėl įtre 10a, toliau įtre 10b, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko pritarta. Toliau galime peršokti prie Agri 5, kas už, kas prieš, Dar kartą prašau. Agri 5. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Pritarta. 179. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau. Dėl įtrė 13 nebalsuojame. 180 pakeitimas pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Pirmoji dalis 180 pakeitimas. Kas? Balsuokime. Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. 29 už, 29 prieš. Tai reiškia, kad e, pirmoji dalis atmesta antroji dalis. Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Balsuokite už ar prieš. Balsavimas baigtas. 47 už, 15 prieš. Patvirtinta. Toliau periname prie Deiviso pakeitimo, kas už, kas prieš, kas įsilaikė. Visiškai man neaišku, koks yra balsavimo rezultatas. Kas už? Kas už 182 pakeitimą? Kas susilaikė? Patvirtinta. Į 314, kas už, kas prieš, Patvirtinta. Agri 16, kas už, kas prieš, kas patvirtinta 17, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 23, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 26, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 416, kas už, a ne, nebalsuojame dėl šito, 183, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta. Toliau perinėme prie EGRI 24, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 191, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 187, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau į 13, dėl jo nebalsuojame. Toliau periname prie 189 pirmosios dalies. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Toliau antroji dalis atkrenta. Toliau 190, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Balsuojame dėl 190 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 26 už, 30 prieš. Atmesta. Toliau 192, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau periname prie 206, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 207 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 208, kas už. A, reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 207 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 32 už, 31 prieš. Patvirtinta. Toliau. 208 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Balsuojame. 208 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 30 už, 31 už, 31 prieš. Taigi šis pakeitimas atmestas. Toliau. 209 pakeitimas, kas už, Aš balsavau, bet mano aparatas neveikia. E, Deja, pavėlavote. Taigi, 209 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta, sakyčiau. Agri 19, kas už? Kas? Krisi, prašau. Pirminkė, bet jūs ką tik nusprendėte, kad buvo, buvo per vėlų pareikšti savo valią, kai žmogus jums pasakė, kad neveikia balsavimo aparatas. Tačiau realiai mes tuo metu, kai buvo padaryta pastaba, dar nebuvome perėję prie balsavimo dėl kito pakeitimo. Krisai, Taip, bet mes ką tik, kaip e, buvo pasakyta pastaba, mes jau baigėme balsuoti. Taip, bet neveikė balsavimo aparatas. Pirmininkas, taip, bet aš jau pasakiau, koks buvo balsavimo rezultatas. Bet kai tik tai mes baigėme balsavimą, kolegė iš karto pasakė, kad ji balsavo, bet jos balsavimo rezultatas nebuvo registruotas. Nu to tai jau kiek mums tada laukti? Mes leidome visiems balsuoti, po to mes uždarėme balsavimą, aš paskelbiau rezultatą. Aš suprantu, kad gal kai kams ir nepatiko rezultatas ir dėl to jie nusprendė balsuoti. Man pasirodo, kad viskas buvo aišku. Ne, visiškai niekas nebuvo aišku, dėl to, kad balsavimas, balsai pasiskirstė po lygiai pirmininkas. Na, tuomet aš siūlyčiau. Aš sakyčiau, kad re rezultatas buvo labai aiškus. Pirmininkė, bet balsai pasiskirstė po lygiai. 31 uh, už 31 prieš. Taip, bet tas pakeitimas buvo atmestas ir aš nenoriu rinkti e, pakartotinio balsavimo elektroniniu būdu, nes mes balsavome, aš bai, užbaigiau balsavimą ir pato paskelbiau rezultatą. Aš paskelbiau rezultatą ir Tik po to buvo pasakyta, kad neveikia aparatas. O tai reiškia, kad jau nieko nebegalime keisti. Labai atsiprašau, bet reikėtų tuomet perspėti, jog neveikia automatas prieš uh, man uždarant balsavimą. Taigi, 209 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau. 210 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta patvirtinta. 211. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau. 212. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 213. Buvo atsiimtas. 214. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. 215, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 216, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 217, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 211, kas už, 18, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 211, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 220, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 221, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 222, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 223 24 ir 25, jie identiški, kas už, kas prieš. Reikėtų pasitikrinti. Balsuojame dėl 223, 224, 225 ir 228 pakeitimo. Baigėme balsuoti.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 234. Kas už, kas prieš. Atmesta. Į 39. Atsiprašau, 235. Kas už, kas prieš. Kas susilaikė patvirtinta. Mus Dėl įtre devinto nebalsuosime. Toliau 236. Kas už? Kas prieš? pritarta. 237 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 238 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi, 200. 38 pakeitimas. Wahlgang ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 34 už, 27 prieš. Pritarta. Toliau. 239 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 241. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 240. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. 240. Baigiame balsuoti. 34 už, 26 prieš, niekas nesusilaikė, pritarta 242. Kas prieš? Kas susilaiko? Dar kartą. Pakelkite rankas. Kas už 242 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? pritarta. 243, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau. Patikrinsime, ar ne? 243 balsuokime. Abstimmung ist jetzt geschlossen. Baigiame balsuoti. 48 už 12 prieš, taigi pritarta. 244 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 246 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 247 kas už, kas prieš, atmesta. 245 kas už, kas prieš, atmesta kas susilaiko, atmesta. 248, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 250, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 249, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Mielai, patikrinkime šį pakeitimą. 249. Baigiame balsuoti. 33 už, 27 prieš. Taigi pritarta. Toks jau tas gyvenimas. 251 pakeitimas, pirma dalis, kas už, kas prieš. Neaišku, dar kartą, kas už pirmą dalį. Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš kas susilaiko. Antroji dalis atmesta. Toliau. 257 ir 258, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 259 ir 260, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 261, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 262 ir 263. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, taip pat pritarta. 264 ir 265 identiški, kas už, kas prieš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 kas susilaiko pritarta. 268. Trys dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau, 269 kas už, kas prieš, kas susilaiko, at... pritarta, 270 kas už. Patikrinkime 269 elektroninis balsavimas. Dagegen. <laughs> so, ich schließe den Wahlgang. 23 <laughs> dafür. 23 už, 36 prieš, taigi atmesta. Toliau 270, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Taigi elektroninis balsavimas dėl 270. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 49 už, 12 prieš, taigi aišku, kad patvirtinta. Agri 1. 281. Kas už? 281. 14 atmestas. Taigi turime balsuoti dėl 281, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau. Agri. Ne, vis dėlto norima balsuoti elektroniniu būdu dėl 281. Prašom. Der Wahlgang ist jetzt geschlossen. Baigiame balsuoti. 33 už, 27 prieš. Pritarta. Toliau Agri 1. Dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko taip pat pritarta agri devini, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta agri dešimt, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad pritarta. Elektroninis balsavimas dėl Agri 10. Der Wahlgang ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 38 už 23 prieš. Taigi pritarta. Agri 6. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta. Toliau 281. Kas už? Vis dėlto 282 atsiprašo pirmininkas. Taigi, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Agri 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Agri 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku siūlyčiau patikrinti elektroniniu būdu Agri 11. Enthal, äh, der Wahlgang ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 54 už, 6 prieš. Taigi pritarta. Agri 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Agri 14, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Antroji dalis. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 36 už, 23 prieš. Taigi pritarta. Agri 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Agri 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Įtre 1C. Dėl jo nebalsuojame. Įtre 2 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta, į 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 294, kas už, kas prieš, kas susilaiko, sakyčiau, gal patikrinkime elektroniniu būdu, Panašu, kad primtas, bet patikrinkime. 294. Apštimus išlosim. Baigiame balsuoti. 32 už, 29 prieš, taigi pritarta. Toliau. 295 ir 296. Jie identiški, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 297, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 298, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau balsuojame dėl 299, kas už, kas prieš, pritarta. Įtrė 22b, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Wahlgang ist. Baigiame balsuoti. 39 už, 14 prieš, pritarta. Įtre 19, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau. 307 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 308 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 309 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 310 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Neaišku, patikrinkime. 310. Baigiame balsuoti. 29 už, 31 prieš, taigi atmesta. 311 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 312 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 313, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau. 315, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 316, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 317. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penktas ir šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Patikrinkime elektroniniu būdu penktas ir šeštas. Baigiame balsuoti. 27 už 33 prieš taigi atmesta. Toliau septintas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. Aštuntas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Dar kartą. Kas už aštuntą pakeitimą? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Aštuntas pakeitimas. Wahlgang ist beendet. Baigiame balsuoti 33 už, 27 prieš, taigi pritarta. Devintas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Tryliktas. Atkrenta. 14. Kas už, kas prieš, atmesta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 16. Kas už. Patikrinkime 15 pakeitimą. Elektroninis balsavimas. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 25 už, 35 prieš, taigi atkrenta. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Patikrinkime elektroniniu būdu. 17. Baigiame balsuoti. 27 už, 33 prieš. Atmesta. Toliau. 18. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 19. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22. Dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Norėčiau patikrinti antrą dalį, taigi balsuokime dėl 22 pakeitimo antros dalies. Baigiame balsuoti. 32 už, 28 prieš pritarta. Toliau 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 24 kas už, kas prieš kas susilaiko pritarta. 25 atkrenta, 26 kas už, kas prieš, atmesta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 29, 31, e, kas už, kas prieš, kas susilaiko, panašu, kad pritarta 32, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dėl 32, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta 30, kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta. Chris Davis, prašom. Like Kurios frakcijos pareiškia, kad norėtų pamastyti, mūsų laukia dar vienas balsavimas svar, dėl svarbaus pranešimo. Taigi ar mums pavyks viską nuveikti per laiką, kurį turime? Um, new... Ačiū dėl kai kurių apribojimų sąlygų ir kriterijų aš rekomenduoju PP frakcijai balsuoti prieš šį pranešimą. Um Kris Deivis prašė trumpos pertraukėlės. Šiaip ar taip šiandien nebesuspėsime balsuoti dėl Satuhasi pranešimo. Taigi turime laiko, jeigu pageidaujate. Galime padaryti trumpą pertraukėlę ir galite tarpusavę pasitarti, taigi penkių minučių pertraukėlę. Kris? Dėl Sato Hasi pranešimo. Ar mes balsuosime dėl jo dabar? Ne? Aišku. Aš pažiūrėjau į laikrodį ir akivaizdu, kad šiandien nespėsime pabalsuoti dėl Sato Hasi pranešimo. Uh, Taigi mes dabar galime padaryti penkių minučių pertraukėlę, jeigu norite. Arba galime iš karto balsuoti. Pertraukėlę, ar ne? Penkios minutės. Tai reiškia, kad tęsime darbą 12.25, Satuhasi. Uh, think... Pone pirmininkė, Man atrodo, šiandien reiktų balsuoti ir dėl e, pranešimo dėl siero kiekio jūros kure. Jeigu frakcijoms reikia laiko, jos gali pasišnipždėti tarpusavyje. O galutinis balsavimas dėl Krisdėvis pranešimo galėtų būti po balsavimo dėl sieros kiekio pranešimo. Nes visi žino, kodėl komiteto darbo tvarkė buvo pakeista, nes vakar dienos skrydžių tvarkarašiai buvo neaiškus. Taip pat, kadangi mums pavyko išsitikrinti visų narių dalyvavimą šiame posėdėje, siūlau balsuoti net jeigu šiek tiek ilgiau tektų dirbti. Was überhaupt nicht geht, dass wir hier zwei Abstimmungen mit Ačiū. Na, aš tikrai nemanau, kad reikėtų tarpusavę painioti balsavimus dėl kelių pranešimų. Dabar turime balsuoti dėl Kris Deivis pranešimo. Pranešėjas Kris Deivis ką tik paprašė penkių minučių pertraukėlės tam, kad būtų galima pasitarti, nes pranešimas yra išties svarbus. Ir toliau po penkių minučių vyks galtinis balsavimas. Taigi dabar e, siūlyčiau padaryti penkių minučių pertraukėlę, kaip kad prašė Chris Davis, o paskui galėsime pereiti prie kito pranešimo ir tuomet pasitarsime dėl tolimesnės procedūros. Koordinatoriai per pertraukėlę taip pat galės pasitarti, kaip toliau dirbti. Taigi skalbi penkių minučių pertraukėlę. Taigi tęsime darbą 12.25. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die fünf Minuten sind. Mėly kolegos, penkios minutės baigėsi. Todėl prašau visų susėsti. Kągi, dar turime balsuoti dėl Chris Davis pranešimo. Galutinis balsavimas. Pradedame galutinį balsavimą. Jis bus elektroninis. Kas už pranešimą arba prieš? Prašom, balsuokite elektroniniu būdu. Haben Sie alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 32 už, 24 prieš, 5 susilaikę. Taigi, sveikiname Kris Deivis. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkas klausimo. Jūrinis kuras koordinatoriai norėtų paskelbti pareiškimą, ką darysime su šiuo visų reikalų, su šio balsavimu. Mums liko tik penkios minutės. Mes galime dirbti daugiausia dešimt minučių su vertimu. Balsavimas užtruks mažiausiai pusvalandį, tai reiškia, kad nebus vertimo balsavimui. Taigi EPP Peter Lyze, Richard Zebe vardu. E, Prašom. Pana Zeber, na iš tikrųjų labai liūdna, kad reikia atidėti balsavimą, bet kadangi mes neturėsime balsa, e, e, vertimo techninę prasme, e, kitaip neįmanoma. Labai sunku buvo priimti tokį sprendimą, bet aš prašau atidėti balsavimą. Linda McKevin. Um, Mano frakcija yra pasirengusi balsuoti ir be vertimo. Kris Deivis, liberalų vardu. Um... Ačiū. Manau, Ričardas yra teisus. Mes mm, turime laikytis teisė, kurios procedūroje numatytų taisyklių ir pagal taisyklės reikia balsuoti su vertimu. Tuhasi norėčiau pasakyti štai, kad jeigu pasvelgtumėte į balsavimo sąrašą, pamatysite, kad visais klausimais parengti kompromisai arba konsoliduoti pakeitimai. Tai reiškia, kad balsavimas neužtruks 30 minučių. Aš labai tikiuosi, kad dabar balsuosime, nes tai susijęs su teisėkuros procesu. Ir visi susijusių šalių atstovai, kuriems aktualus šis teisės aktas, nori tikrumo, mes nebegalime jo atidėlioti. EKR vardu. Yeah, that's, that so Manome, kad dėje tenka atidėti balsavimą. Mes tuo nesame patenkinti, bet dėja tai taisyklės šio klausimu yra labai griežtos. Aš norėčiau pritarti pranešėjai, turėtumėm balsuoti dabar. FD. Mr. Rossi. Ponas Ros. E Manau, kad turime paisyti taisyklių, kitaip tariant, mums reikia vertimo. Tačiau koordinatoriai gavo informacijos. O aš nežinau, kai ką žinoti. Kodėl, nes, kodėl vertėjai negalėtų pabūti dar pusvalandį, nes jie gauna tą patį atlyginimą, ar jie mm, dirba pusę dienos ar visą dieną. Uh, uh, Posėdžio vedimo tvarkos. Šis e, teisės aktas yra labai svarbus dokumentas. Jis pakeis milijonų, jis bus aktualus milijonų žmonių gyvenimams ir atsilieps darbo vietų padėčiai. Jis nebuvo tinkamai apsvarstytas ir originalus pranešimai pateikti pakeitimai nebuvo išdiskutuoti. Aš patikrinau darbo atvarkės. Pakeitimai buvo, turėjo būti teikti iki gruodžio 13-osios, o po to mes neturėjome galimybės juos apsvarstyti. Kiek visi kolegos turi teisę pristatyti savo kom, pakeitimus ir juos ginti. Jeigu mes nesvarstame pakeitimų teisėkuros procese, tai ką mes svarstome? mes viršėjome posėdžiui skirtą laiką, bet manau, kad turime sutikti kolegams galimybę. Aš noriu pristatyti, e, apginti savo pakeitimus ir manau, kad mes privalome tuos e, pakeitimus apsvarstyti viename iš kitų posėdžių, busimų posėdžių ir paskui balsuoti. Nebalsuokime nieko neapsvarstę. Išklausiau visų nuomonės. Ponas Rosi, galiu Jums štai ką pasakyti. pagal taisyklės būtinas vertimas diskusijoms, nebalsavimui. Vis dėlto visą šį dosiją reikia vertinti rimtai ir aš dėl to norėčiau vertimo ir diskusijoms. Taigi aš siūlyčiau atidėti šį klausimą kitam NV posėdžiui. Žinau, kad jūs tai labai piktina, bet kadangi norime viską rimtai apsvarstyti, siūlau atidėti šio klausimo svarstymą. Iš tikrųjų, yra daug abejonių dėl to, kad e, viską taip skubotai pabalsuotumėm. Sekretariatas sako, kad e, reikia bent jau pusvalandžio šiam darbo tvarkės klausimui. Iš tikrųjų, e, pranešėjas sakė, kad yra konsoliduoti kompromisiniai pakeitimai, tačiau jie yra labai e, nepatvarūs. Taigi aš norėčiau paprašyti jūsų supratingumo, iš tikrųjų atidedame balsavimą dėl e, šio pranešimo Satuhasi. Uh, Na, jeigu tokia yra daugumos nuomonė, tuomet aš nieko negaliu padaryti. Kitas komiteto posėdis turėtų būti surinktas tuomet per Strasbūro savaitę. Tai turėtų būti neįlinis posėdis ir tuomet galima bus pakomentuoti ir pakeitimus, kaip buvo siūloma. Balsavimas neturėtų užtrukti, kadangi, kaip minėjau, beveik e, visi pateikti pakeitimai yra e, apibendrinti kompromisiniuose pakeitimuose. Taigi Strasbūrė ketvirtadienį ryte turėsime galimybę balsuoti ir galiu Jums pažadėti, kad ateityje reikės geriau koordinuoti tarpusavėje pozicijos. Tarkim, šiandien mes sugaišome labai daug laiko dviem klausimams. Kolegos, prašau dėmesio. Taigi galbūt e, koordinatoriai visų pirma turėtų pasitarti, kad balsavimas dėl teisės aktų pasiūlymų turi pirmenybę. Ir būtent tam turėtų būti teikiamas prioritetas. Ir aš norėčiau kreiptis į šešėlinius pranešėjus dėl Satuhasi pranešimo iš tikrųjų reikėtų aptarti ir pakeitimus šiam pranešimui. Tie pakeitimai nusipelno mūsų pagarbos, taigi Strasbūrė mes galėsime balsuoti dėl šio dosie ir galbūt net padiskutuoti, kaip kad prašė kolegos. Norėčiau padėkoti visiems uždėmesi. Linkiu visiems geros pietų pertraukos, vėl susitiksime Strasbūrę. Balsuosime Strasbūrę. Padarysime viską, kad galėtumėm balsuoti Strasbūrę.